Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Gemeinde. Ponios ir ponai, norėčiau Jūs pasveikinti į šį bendrą mūsų ir kultūros ir švietimo komiteto posėdį. Kultūros ir švietimo komiteto e, komitetui vadovauja e, kolegė Kosta. Uh, Noriu palinkėti visiems e, gerų naujų metų. Tikiuosi, kad e, e, šie metai parodys, kaip Europa gali prisidėti prie taikos ir išsaugojimo. Šiandien įvyks pirmoji diskusija apie Europos komisijos komunikatą kuris buvo parengtas kartu su e, vyriausiai galiotinė. E, tas komunikatas pasirodė Liepos 8 dieną, jis vadinasi ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas. Pas mus atvyks e, kolego, ponai Maranė ir Zampieri, kurie prisidėjo prie šios strategijos kūrimo. Labai ačiū už tai. Aš manau, kad nelabai čia reikėtų plėstis. Tik pasakysiu, kad kultūrinė diplomatija yra labai svarbus klausimas, ypač šiais, šiais laikais. Kaip kad sakė e, Federika Mogerinė, e, stipresios jėgos e, yra labai susijusios ir su švelniosiamis jėgomis. Ir tais laikais, kai yra kvestionuojamos vertybės, kai būtent tokiais laikais reikia mažinti barjerus, kurie trukdo vienus, vieniems e, kitiems geriau suprasti. Dėl to atsiranda nesusipratimai tarp žmonių, žmonių grupių. Ir labai svarbu, kad įvairios bendruomenės galėtų vystytis taikiai. pasaulyje yra labai daug tarp kultūrinių santykių ir be abejo čia labai svarbus vaidmuo tenka e, kultūros diplomatijai. Kaip mes suvokiame savo vertybės, tai mums tikrai svarbu. tos vertybės yra įtvirtintos ir jungtinių tautų žmogaus teisų hartijoje, bet e, tų vertybių kilmės, e, jos kilusios, tos vertybės kilusios iš Europos. Ir dabar e, vis dažniau pastebime, kad jos yra tarsi kvestionuojamos. Mes Europoje Europa, mes turėtumėm suprasti, kad Europa e, e, gali būti pavyzdys, e, kaip pasiekti vienybėje įvairovėje. Nepamirštant ir tam tikrų vertybių. Ir tas vertybės ginti, išreikšti atitinka ES interesus. Tai turi poveikio ir tai, kaip kultūrinė prasme e, vystosi valstybės narės, bet kaip jau sakiau, nors ES e, yra didžiulę įvairovę, toje įvairovėje slypi ir mūsų vienybė. Mes turėtumėm aptarti ir praktinius aspektus, kurie susijęs su vairiomis kultūromis. Aišku, tai reikėtų daryti bendradarbiaujant su valstybėms narėmis, neprimetant visko iš viršaus. Dar prieš šimtą metų buvo sakyta, kad e, nors e, Europos valstybėse kultūra ir skiriasi, bet iš esmės ko gero ir tokia pati. Apie tai buvo kalbėta dar prieš šimtą metų. Europos, verstybė, e, Europos vertybės yra susijusios su Europos šaknėmis. Ir aš tikrai tikiuosi, kad mes galėsime vėl daugiau dėmesio skirti kultūrai, vertybėms. Taip pat tikiuosi bendradarbiavimo ir su Europos komisija. Uh, taip pat ir Europos komisijos DEFCO generaliniu direktoratu. Tikiuosi, kad galėsime su Europos komisija vykdyti bendrus projektus tam, kad e, būtų galima skatinti europinės vertybės. Šiuo metu yra rengiamas pranešimas. E, jis rengiamas bendradarbiaujant su ponia Kosta. Aš dabar ir norėčiau suteikti žodį poniai Kosta, vėliau ponams Maranį ir Zampieri. Jau matau, kad e, ponai Maranį ir Zampieri pas mus atvyko, labai džiaugiuosi dėl to. Quando si parla di cultura. Nix Kultur in Deutschland. <laughs> Also herzlichen Dank und Frau Koster, Sie haben das Wort. Taigi, ponia Kosta, žodis Jums. Ačiū. Ačiū, ponas Brok, ačiū už šiuos žanginius žodžius, kuriems tikrai galiu pritarti. Aš manau, kad e, šiandien, kai mes, e, kai vyksta būtent šis e, bendras komitetas, Beje, dėkoju e, ponui Brok už tai, kad kartu galėjome surenkti tokį posėdį. Jau prieš keletą mėnesių mes irgi apie šiuos klausimus kalbėjome, kai buvo pristatytas um, ankstesnis pranešimas Vėliau buvo sukurta ir kultūros reikalų platforma, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis. Beje, ačiū Europos komisijai už tą iniciatyvą. Europos komisija pasinaudojo nemažai idėjų, kurios buvo pateiktas ankstesnėme mūsų e, bendrame susitikime. Aš noriu padėkoti ir ponui Brok, ir bendra pranešėjams. Na ir iš tikrųjų manau, kad e, tikrai labai vertingas e, paskelbtas e, komunikatas, kurį parengė ne vien tik tais ponė Mogerinė, bet ir dar keletas Europos komisijos narių. Tas komunikatas, bendras komunikatas yra tikrai didžiulė naujovė Tam kalbama apie tai, kad ir kultūra, ir švietimas turėtų būti pagrindas imantis ir, e, tarp, e, imantis ir veiksmų tarptautinių lygmenių. Šiandien mes tikrai suprantame, kad be e, kultūrinės dimensijos, be tarp kultūrinio dialogo, be kultūrinių vertybių, tarp kultūrinio dialogo, šiandien nebūtų nei taikos perspektyvos, nei taikaus sambuvę, nei demokratinių procesų pasaulyje. Ir tikrai labai įdomu tai, kad šis kultūros komunikatas atsirado praktiškai kartu su dar viena strategija, kur kalbame apie tai, kad ES turėtų prisimti pagrindinį vaidmenį. Ir šiandien puikiai suprantame, kad yra tokių dalykų, į kuriuos dar reikėtų labiau pasigilinti. ES turėtų vykdyti stipresnę kultūros reikalų politiką. Mes turėtumėm apžvelgti visus turimus instrumentus, veiksmus, partnerystės, kurios jau dabar yra vykdomos. Ir kaip kad sakė ir kolega Brok, turime pažiūrėti tai, kas mus sieja, kokiu bendrų vertybių turime. Be abejo, būtina bendradarbiauti ir su valstybėmis narėmis, taip pat ir kitomis susijusiamis pusėmis. Kultūra turėtų būti vertinamas kaip ketvirtas tvaraus vystimas ir ramstas šalia ekonomikos, aplinkos ir kitų aspektų. Aš manau, kad tai atveria naujas perspektyvas kultūrai. Šiandien svarbu siekti ne vien tik tais tvaraus vystimosi, bet ir kitų svarbių užduočių intelektualai, menininkai, e, ne vien tik tais e, ekonomistai turėtų prisidėti prie Europos kūrimo. Nes menininkai taip pat labai praturtina Europą. Šiandien e, kultūrą reikėtų vertinti naujame kontekste. Taip pat Nepamirškime, kad Europos kultūra yra tikrai labai turtinga. Mes e, turime bendrų vertybių ir tai galėtų būti puikus pavyzdys, kaip e, galima ginti ir bendras vertybės ir skirtingas vertybės, tokias kaip kalba. Taip pat svarbu skatinti judumą, partnerystę su trečiosiamis šalimis. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra e, įvairių konfliktų prevencija, e, fundamentalizmo prevencija. Neretai fundamentalizmas irgi atsiranda dėl tam tikrų vertybių gynimo. Aš tikiuosi, kad įvyks diskusija, nenoriu užbėgti už akių tai, disku, tai diskusijai. Išklausysime mūsų svečius. Taip pat dar norėčiau pridurti, kad reikia užtikrinti ir geresnę veiksmų kultūros rytyje valdymą arba valdyseną. Reikėtų taip pat nustatyti e, kasmetinius ir tikslus, o taip pat ir metus ir, ir tikslus ateinantiems metams. Uh, Kaip jau sakiau, reikėtų bendradarbiauti ne vien tik su valstybėmis narėmis, bet ir su trečiosiomis šalimis. Mes jau turime įvairių programų, pavyzdžiui, Europa Kreatyva, Erasmus Mundus, Marija Curie ir taip toliau. Visos tos programos yra susijusios su kultūra, mūsų paveldu. Tiek iš mano pusės iš karto norėčiau pasakyti, kad netrukus įvyks diskusija, bet prieš tai suteiksiu žodį abiems komisijos atstovams. Visų pirma, Diego Maranė. Jis yra iš išorės veiksmų tarnybos. O paskui suteiksiu žodį Walter Zampieri, kuris yra iš Generalinio švietimo ir kultūros direktorato Europos komisijoje. Uh, Man atrodo, bus tikrai labai įdomus išklausyti tai, ką jūs manote. Jums skiriu po 10 minučių. Paskui suteiksiu žodį kolegoms, pradėsiu nuo šešėlinių pranešėjų, pranešėjų ir kitiems kolegoms. Nežinau, ar iš komisijos dar kas nors atvyko. Matau du jūs ir ko gero dar yra ir DEFCO generalinio direktorato atstovų. Štai prašom dabar e, žodis Diego Marani, prašom. Gerbiami e, parlamentarai, aš kalbėsiu žymiai trumpiau negu 10 minučių, tik pristatysiu šio komunikato bendras mintis ir jo bendrą dvasę. Manau, kad būtų kur kas geriau, jeigu pacituotume ponę Margerinį, e, kai ji kalbėjo praėjusiu metu kultūros forume. Reikėtų nebijoti pasakyti, kad mes esame kultūros supergalybė. galybė Dėl mūsų atvirumo mes tapome didingi, dėl mūsų laisvės e, Europa e, tapo tobula, e, kultūra tapo tobula Europoje. E, kultūra e, nesuteikia įkvėpimo pasauliui, ji e, pati atsiranda pasaulyje. Mes turime didžiuotis, kad turime tokį turtingą paveldą ir esame tokie atviri pasauliui. Taigi, kaip jūs ir sakėte, būtent tokia kryptimi mes ir ketiname dirbti, rengdami strategiją. E, norime pereiti nuo strateginės parodomosios, stra, e, tradicinės e, parodomosios strategijos, kuri būdavo kuriama mūsų kultūros e, politikoje, ir labiau kalbėti prie tokios žmonėms artimesnės kultūrinės politikos. Turime stengtis būti nebe globojantys, bet turėtume stengtis mokytis vieni iš kitų. Kultūra turi būti traktuojama kaip bendras pagrindas mums kartu veikti, ieškant e, partnerysčių ir Europoje, ir e, valstybėse šalia Europos e, kultūros rytyje. Mes turime stiprinti gebėjimus, skatinti švietimo kultūros rytyje sistemas, bendrai mokymą Mes turime kalbėti apie kultūrą plačiaja prasme, kūrybinę pramonę, kultūros paveldą. Kultūra yra e, žmogaus evoliucijos priemonė. E, švietimas yra naudingiausia e, terpė mainams. Todėl mes turėtumėm kalbėti apie bendradarbiavimą ir mūsų bendrą veiklą. Pagrindinį vaidmenį šioje strategijoje atliks valstybės narės, pasiglamas savo nacionalinius kultūros institutus. Būtent tie institutai bus pagrindiniai mūsų partneriai ir mes norime, kad būtent jie aktyviau dalyvautų kultūros bendradarbiavimo projektuose ES delegacijose valstybėse par partnerėse. Tokios yra bendrosios mūsų strategijos gairės. Mano kolegos jums detaliau papasakos kokia yra jų uh, veikla e, švietimo kultūros ir plėtros klausimais. Dar vienas pasibėjimas, kuris tikiuosi padės geriau suprasti jums šio komunikato bendrą dvasę. Jau dabar mes, ES, esame padarę ir darome daug kultūros rytyje. Labai daug mūsų programų e, turi ir kultūrinio turinio. Labai dažnai mes nežinome, e, kokias e, kokios tarnybos ką veikia, trūksta koordinavimo, nes kairė nežino, ką daro dešinė, trūksta vizijos, todėl šiame komunikate mes kalbame apie tai taip pat. Ačiū. Very brief. <laughs> Labai trumpai kalbėjau. Oh, please. Thank you very much, but I'm not sure that I'll... Labai ačiū. Pabandysiu, bet neprižadu, kad kalbėsiu taip e, trumpai kaip e, mano kolega. Jis ir taip labai daug sugebėjo e, pasakyti. Aš norėčiau e, prisiminti tai, apie ką ką tik kalbėjo ponė Kosta. Ji priminė, kad e, šiam komunikatui reikėjo labai daug rengiamojo darbo, kuris buvo iš dalies atliekama su parlamentu, e, su kultūros ir afet komitetais, taip pat su valstybėmis narėmis. Be to mes palaikėme labai daug ryšių su patyrusiais e, kultūros programų gyvendinime kolegomis. Ir galų gale, aišku, turime suprasti, kad pasinaudojame pačios ES vidinę patirtimi sukauptą E, bendradarbiaujant e, su įvairiomis e, valstybėmis partnerėmis per įvairiausias programas. Koks to rengiamojo darbo tikslas? Nuo pat pradžių mes kalbėjome apie tai, ką kultūra gali nuveikti. Mes visi sutinkame apie kultūros e, natūralumą, bet taip pat suprantame, kad kultūra turi būti derinama su mūsų biudžeto politika ir panašiai. Apie ją turi būti kalbama derinimo komitetus ir panašiai. E, koks gali būti konkretus ES vaidmuo skatinant kultūrą? Kaip ponas Brokas jau sakė, mes e, pasikliaujame valstybių narių e, kultūros politikos kūrimu, nes Europos komisija kultūros rytyje neturi atskiros kompetencijos. Todėl uh, Niekas turbūt nenusteps, kad šio komunikato pirminė savoka yra kultūrinė įvairovė. Būtent nuo čia turi prasidėti kultūros politika. Kai aš bandau paaiškinti, ką mes darome, vis sakau, kad kultūrą vertiname kaip terpę, kurioje e, susiduria kūrybiškumas ir laisva mintis. Ir ES bando tą terpę bendradarbiavimui išplėsti. Ta darėme ES, tą darome ir viso pasaulio lygmenių. Stengiamės pagerinti kultūros santykius, norime, kad jie įeitų į mūsų užsienio politikos santykius. Todėl buvo labai svarbu e, pirmiausia apibriežti principus. Ir vienas iš pagrindinių principų buvo kultūrinės įvairovės ir žmogaus teisų skatinimas. Kaip pane Kosta sakė, tai reiškia, kad mes turėsime e, pasikliauti bendru humanizmu. Tik taip mes galėsime uh, sustiprinti mūsų partnerius. Mes neretai kalbam apie tai, kas vyksta arčiausiai mūsų, bet mes uh, pirmiausia turim suvokti, kad e, būtina suteikti menininkams, sukūrėjams daugiau galių, sustiprinti jų gebėjimus, nes jie gali nuveikti daugiau ir platesnių mastų. Ir dar porą aspektų, kuriuos turėčiau išskirti - papildomumas ir subsidiarumas. Mes dirbame su valstybėmis narėmis, su suinteresuotais subjektais, stengiamės e, visuomet laikyti subsidiarumo principo, turime labai iškių priežasčių tam, bet kitas dalykas - tik e, kultūros e, veikėjai ir menininkai gali gyvendinti kultūros politiką, to turim suprasti. Komunikate taip pat pateikėme visą eilę veiksmų, e, kurie bus planuojami ir gyvendinti per artimiausius metus, bet mes e, galvojame apie tai, kaip kultūra galėtų prisidėti prie socialinės ir ekonominės raidos, nes kaip ponė Kosta sakė, kultūra yra neatsiejama tvarios plėtros dalis. Nieko blogo nebus padaryta, jeigu mes padėsime partneriams patiems susikurti savo e, veiksmų kryptis. Taip pat turime kalbėti apie kultūros stiprinimą per kultūrinį dialogą ir e, turime E, kalbėti apie visuomenių atsparumo stiprinimą. Pačioje Europoje e, galime rasti nemažai pavyzdžių, kaip kultūra prisidėjo prie taikos ir geresnių santykių kūrimo. Čia galim paminėti ir Kiprą, ir Airiją, ir daugelį kitų valstybių, pavyzdžiui, Balkanų valstybės. Taigi čia padirbėti dar galime. Vienas iš svarbiausių elementų yra kultūros paveldas. Žinoma, juo visi didžiuojasi. Ir labai svarbu, kad mes e, tą temą pradėtume dialogą. Mes visi sutinkame, e, kad e, paveldas yra svarbus, todėl ir valstybės narės, ir ES institucijos šioje srityje labai daug dirba. Mes su partneriais tuo klausimu palaikome daug ryšių ir esame sukūrę labai aiškius planus ateičiai. Mūsų nuomonė tokia veiksmų panorama buvo naudinga, yra naudinga. Ji aiškiau leis suprasti, ką per kultūrą galime nuveikti įvairiomis mūsų veiklos uh, kryptimis. Komunikatas buvo pateiktas birželio mėnesį, nuo to laiko jau pradėti įgyvendinti kai kurie jo veiksmai. Ir jeigu turėsit klausimą apie tai, mielai juos atsakysiu. Ir paskutinis skyrius, kuris yra turbūt mums svarbiausias, tai yra partnerystės. Kalbam apie strategiją, kuri gali būti įgyvendinta tik tai, jeigu veiksime kartu. Viena komisija, vien Europos išorės veiksmų tarnyba nieko nepadarys. E, mes galim pasiekti tam tikrų rezultatų programoje ar projekte, bet e, jie net neš jokios naudos, jeigu kita pusė nereaguos. Todėl mes dabar labiau negu bet kada anksčiau akcentuojame nacionalinių valstybių, kultūros institutų vaidmenį, nes būtent e, per juos mūsų pasiekiami, mūsų kuriami planai gali atnešti platesnio masto rezultatų. Uh, Ir taip m, mm, žmonės valstybėse narėse aiškiau matys, ką Europos komisija gali padaryti. E, kultūra e, turi būti ne tik e, savivaldybių, ne tik nacionalinio ligmens, bet ir Europos ligmens klausimas. Mes turim suprasti, kad visi esame atsakingi partneriai ir visi galime daug ką nuveikti. Taigi mes turime kalbėti apie visų ligmenų e, gebėjimų sustiprinimą. Todėl mes jau dabar sukūrėme kultūros platformą, kuri jau veikia ir teikia e, patarimus e, moky, organizuojantiems mokymus apie kultūrą. Tai priemonė, kuri leis mums e, surinkti pilietinės visuomenės nuomonės ir užmėgsti geresnius bendradarbiavimo būtus. ES delegacijų vaidmuo yra nepaprastai svarbus, nes Labai svarbu, kad suplanuoti veiksmai būtų realiai įgyvendinti ir ES delegacijos turi būti tas mazgas, ta platforma, kuri sutelks ES ir vietos ligmens veikėjus ir e, nacionalinių vyriausybių veikėjus ir taip mes pasieksim geresnių rezultatų. Manau, kad e, pavyzdžių tuo klausimu jų rasti galime nemažai. Aš E, e, manau, kad dabar suteiksiu žodį kolegijai, kuri per porą minučių pristatys pavyzdžius. So culture. Taigi, kultūra visuomet buvo vystoma bendarbiavimo dalis ir aš norėčiau uh, pateikti sėkmingų pavyzdžių, būtent kokios paramos pastaraisiais metais teikiame ir tai bus susijęs su tais e, trimis ramšiais, kuriuos minėjo kolega, socialinis ekonominis vystimasis, kultūros vaidmuo vykdant tarp valstybinį dialogą siekiant taikių santykių ir kultūrinis paveldas. Pirmoji prioritetinės rytis, būtent kaip galima užtikrinti socialinę ekonominę plėtrą kultūros pagalba. Kaip pavyzdys, tai yra e, tokio filmo RAN e, kūrimas, e, kurį mes bendrai finansavome Dramblio kaulo krante, kur kalbama apie šalies karinę praeitį. Ir tai padėjo ne tik sutaikant įvairias bendruomenės šalyje, bet taip pat paskatino ir e, kinematografijos pramonė šioje šalyje nuo 13-15 metų buvo skiriamas finansavimas šiam projektui ir per tą laikotarpį dar keturi šioje šalyje buvo sukurti filmai, nacionalinis fondas buvo įsteigtas kinui remti, taip pat profesionali duomenų bazė sukurta, technikai apmokomi ir 35 ar 40 technikų operatorių buvo apmokomi šio projekto metu. Ir dabar kalbant apie tarpkultūrinį dialogą, tai buvo labai sėkmingas gyvendintas projektas bendradarbiaujant Vokietijai Šrilankoje, kur irgi buvo prisidėta prie sutaikinimo proceso, skatinant daugia kultūriškumą ir naudojant kultūrinės priemonės šalyje. Čia buvo šiaurės ir pietų mainų programos tarp įvairių universitetų, 800 dalyvių buvo stipendijos skiriamos kūrybinėms projektams ir taip pat e, ta veikla davė poveikio vietoje, taip pat buvo kultūriniai festivaliai rengiami, tinklai būrėmi ir tai prisidėjo prie sutankinimo proceso. Toliau trečias pavyzdys iš kultūrinio paveldo, tai būtų parama ir vakarų Afrikai skirta natūraliai architektūrai išsaugoti. Nigerijoje mes e, suradome tam tikrų architektūrinių paminklų ir nacionaliniuose muziejuose rodėme, kaip e, žemės tie statiniai gali būti skatinami, kadangi ekologiškai ekologinės medžiagos yra naudojamos tokiai statybai ir Tokiu būdu yra ir skatinamas toksai nacionalinis kultūrinis paveldas. Daugiau nei 900 žmonių buvo apmokyti techninių įgūdžių, kaip e, statyti tuos namus iš žemės. Tai tiek, dėkoju. Ačiū už labai įdomius pavyzdžius. Dabar žodis kolegom šešėliniams pranešėjams kas e, iš jų nori pasakyti. We can alternate one from Cult Committee, one from AFET Committee. Vienas bus iš kultūros komiteto, kitas iš AFET komiteto ir pradėsime nuo Jimenez Barbatė iš e, kultūros komiteto, po to e, Milan Mon iš AFET komiteto pasisakys, prašau. Ačiū, pirmininkė. Puiku, kad kažkas čia paminėjo ponę Mogerinį ir kultūrinę diplomatiją ir tai, ką ji apie tai yra pasakiusi, kaip tai veikia mūsų tarptautinius santykius. Parlamentas jau išsakė savo nuomonę apie tai 11 metais, kaip šešėlinė pranešėja kultūros komitete ir taip pat esu ir AFET komiteto narė. Norėčiau išryškinti kelis dalykus, kurie mano manimu yra svarbus ir kurie galėtų leisti pasiekti pozityvių rezultatų. Pavyzdžiui, pradėsiu nuo kultūrinių institutų, tokių, kurie veikia užsienyje. Goethe institutas, Cervantes institutas, Britų taryba. Tokias, apie tokias įstaigas kalbėsiu. Tokie institutai atlieka didžiulį darbą, skleisdami kultūrą, literatūrą, kalbą, puoselėdami tos šalies, kurią atstovauja. Ir aš manau, kad mes galime pasinaudoti tokiamis įstaigomis kaip tam tikrais Europos, Europai atstovaujančiais organais. Nes tai yra ir integracijos, ir bendro darbo idėja. Ir uh, bendros kultūros idėją, nes tai ir yra Europos esmė. Ir tokiais, tokiais institutais galėtumėme pasinaudoti daugiau ir atlikti tokius svarbius uždavinius. Dar vienas dalykas yra mokslinė diplomatija. Kultūra ir mokslas yra tos minkštosios jėgos pavyzdžiai ir jie gali labai padėti, kalbant apie santykius su šalimis už ES ribų, nes mokslas yra tai, kas gali mus visus suvienyti. Nes kalbame apie tai, kas nėra grindžiama emocijomis, tradicijomis, bet tai, kas turi bendrą pagrindą, kur nėra ar neturėtų būti jokių idiossinkratinių mąstymų. Ir tai būtų labai naudinga, kalbant, pavyzdžiui, apie Europos kaiminystės politiką, kai lankėmės Tunise su ponia Kosta, mes apie tai kalbėjomės. Ir suprantame, kad reikia dirbti šią linkmę. Universitetas dalyvaus Horizontas 2020 programoje. Ir yra mokslinio tyrimų plėtros finansavimo sistema. Taigi mokslas iš tiesų gali čia daug pagelbėti. Aš esu Magreb delegacijos vicepirmininkė ir uh, Manau, kad tai leistų mums užmėgsti glaudesnius ryšius su Šiaurės Afrika ir kitomis pasaulio vietomis, kurios būtų mums naudingos, norint pasiekti stabilių santykių ir užsibriežti bendrų tikslų. Taip pat e, norėčiau paminėti kultūrinį paveldą ir to paveldo apsaugą, gynybą visomis prasmėmis, tai yra irgi labai svarbu. Mes su draugais Münchene vertinome meno galerijas ir supratome, koks turtingas yra tas kultūrinis Europos paveldas, kuris mus vienyje, bet taip pat turime nepamiršti ir to, kas vyksta Magrebo, Magreb šalyse, Šiaurės Afrikos šalyse. Turime daryti viską, ką galime, kad būtų apsaugotas tas paveldas. Paveldas priklauso mums visiems, tai yra mūsų istorijos ir mūsų kultūros dalis ir mes privalome padaryti viską, ką galime, kad tas paveldas būtų apginamas, išsaugotas, nes tos šalys pačios yra labai svarbios, kalbant apie mūsų turistus ir, ir studentus. Taigi apie tai norėjau pakalbėti, ponė pirmininkė. Gracias. Gracias, en primer lugar. Mian Mon iš AFET komiteto. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Kostai ir Brokui, abiems pirmininkams, už tai, kad surengė šį susitikimą. E, kaip sakė ponia Kosta, prieš kelias minutės mes šioje salėje 15 metų pavasario, pavasarį prieš 18 mėnesių susitikome ir būtent kalbėjome ir aptarėme e, komisijos komuni, komuni, komunikatą, ar tiksliau tas komunikatas pasirodė šiek tiek vėliau, praeitų metų birželį. Ir aš labai džiaugiuosi kad e, mes rengsime pranešimą dėl to komunikato ir norėčiau kel, keliomis mintimis pasidalinti su kolegomis. Kultūra, kaip buvo pasakyta, yra labai svarbi priemonės siekiant ekonominės plėtros, kultūrinis turizmas yra labai svarbu, bet e, kaip žinia, išorės veiksmų tarnybai, tai yra svarbu, kalbant ir apie trečių šalių ekonominį vystimąsi. Tai yra labai svarbu taip pat ir siekiant taikių santykių ir tolerancijos kultūros. Kultūra reiškia įvairovę. Kultūra reiškia, kad reikalingas dialogas ir reikalinga tolerancija. Kai žmonės kalba dogmomis, vienašališkai, mes tuo metu turime skatinti tą kultūrinį dialogą, nes jis naikina radikalizmą, populizmą, Ir būtent to mums ir reikia šiame pasaulyje, kovojant prieš radikalizmą ir radikalėjimą. Dar vienas aspektas, kuris jau buvo minėtas, tai yra kultūrinis paveldas. Šie metai yra mūsų kultūrinio paveldo metai. Ir mes šiame parlamente, ypatingai Silvija Kosta, siekė, kad 18 metai, sako kalbėtojas, būtų paskelbti e, kultūrinio paveldo metais. Ir nebuvo lengva to išsireikalauti. Taigi tai, kad kultūriniam paveldui skiriami metai yra puiku. Tikiuosi, kad viskas klostysis sklandžiai. Ir aišku, vienybė yra labai svarbi jėga, tačiau ir ES tas kultūrinis valdas didžiulis, bet ir kitos pasaulio vietos turi puikių kultūrinių, puikaus kultūrinio paveldo, mes turime jį apginti kartu su UNESCO, mes matėme, kokių baisių veiksmų buvo imtasi tam tikrose šalyse, šią turėjome ne Afganistaną, kur, kaip žinia, puikiai žinoma, kas buvo Palmaroje ir kas vyksta kitose vietose. Ir aš pats komisijos pasiūlyme pasigėdau, gal, gal tiesiog nesuradau, uh, E, taip vadinamų Europos kultūros šaknų. Aš manau, kad šie metai, šiais metais 30-ąjį jubiliejų minėsime Europos kultūros šaknų. Ir tai yra labai svarbu, norint suvokti, kas yra Europa, yra jos kultūrin, kokia jos kultūrinė įvairovė ir kad tai yra bendra civilizacija. Aš manau, kad mūsų jauniems žmonėms ir aš kalbu ne tik apie tą Santiago del Compostela kelią, bet ir romėnų keliai ir visi kiti dalykai, Karolis V, visi tie elementai yra labai reikšmingi ir į tai turi atsižvelgti ir komisija savo darbę. Ir aš tikiuosi, kad mūsų pranešime mes paliesime detaliau tuos klausimus. Ir kaip žinia, tai peržengia Europos sienas, tai splinta į kaimininės šalis ant, tai, kas prasideda Andalūzijoje, tęsiasi Maroke. Yra įvairių tokių kultūrinių kelių ir būtų labai puiku, jeigu komisija skirtų tam pakankamai svorio savo veikloje, nes tai yra labai svarbu, norint suprasti, kas yra Europa ir kokia tai yra vieninga civilizacija. Ir taip pat, kaip sakiau, tai išplinta už Europos ribų, nes žmonės kalba, kad yra, vyksta konfrontacija su Europa ir panašiai, bet tie keliai, to šaknis yra visai kitų dalykų įkūnymas ir jaunimo mainai, ne tik Erasmus, Erasmus Mundi, bet ir ryšiai su kitomis šalimis, Maroku, kitomis kaiminėmis valstybėmis. Mums reikia integruoti jaunus žmonės, studentus, jie yra ateitis, jie yra ir pasaulio, ir Europos ateitis. Ir tie mainai, studentų mainai irgi yra labai svarbus. Ačiū. Dėkoju už tai, kad paminėjote, kad 18 metai yra e, paveldo metai. Dabar Džiulį Baud iš kultūros komiteto. Ačiū. Dėkoju visiems, kurie pasisakė šiose labai puikiose diskusijose. Labai džiaugiuosi, kad vyriausiai galiotinė paskelbė svarb, šią svarbę žinę kultūros forume praeitais metais ir reikėjo tą padaryti jau seniai, nes tie, kurie dirba kultūros rytyje, žin, seniai jau žinojo, kad tai yra unikalus vaidmuo tenka kultūrai tiesiant tiltus tarp tautų ir žmonių, ypač kai kiti dalykai neduoda jokių rezultatų, tie kultūriniai ryšiai ir kultūrinė veikla bei tarpkultūrinis dialogas, į kurį sitraukia žmonės, kartu reiškia, kad santykiai plėtojasi. Ir tai vyksta net tuo met, kai žmonės nekalba tą pačią kalbą. Nes kultūra dažnai yra veiksmai. Tai, ką mes darome, ne vien tik tai tai, ką sakome. Aš labai džiaugiuosi girdėdama tą savoką, kad kultūra yra kaip erdvė. Ir man atrodo, architektūros įtraukimas, architektūrinės praktikos įtraukimas irgi čia turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį, nes architektūra nėra vien tik tai pastatų statymas, tai yra erdvės kūrimas. Erdvės kūrimas tam, kad žmonės suartėtų arba, tarkim, tos sienos ar barjerų, kurias statome, kad stabdytumėme tą suartėjimą. Ir aš žinau, kad na, aš buvau įsitraukusi į labai įdomų, region, įdomų regionės plėtros pranešimo rengimą, būtent apie tas marginalizuojamas bendruomenės ir mes vertinome galimybę pakviesti tokius ekspertus, kurie yra architektai, nes jie dirba viešosiose erdvėse, viešose erdvėse ir dažnai mes tų viešų erdvių netgi bijome, bijome jų ir turime jas susigražinti, Ir čia šiame parlamente veikia intergrupė, kuri vertina bendras e, ir viešas paslaugas ir mes žiūrime, kaip viešomis erdvėmis būtų galima pasinaudoti. Tai yra tos bendros vertybės. Ir tai taip pat yra susiję ir su idėjomis bei savokomis apie demokratiją, nes čia mes kalbame apie tai, kad žmonės suartėja iš įvairių kultūrų, didžiuojasi savo kultūriniu paveldu, netgi prisideda jį plėtojant ir kuriant. Kultūra nėra fiksuota savoka, taigi mes turime labai atvirai vertinti, kaip ji gali keistis, kaip gali iš naujo save atrasti. Ir aš manau, kad ta idėja, viešųjų erdvių idėja yra labai svarbi. Ir taip pat norėčiau pridurti šį beitą apie cirkus ir gatvės meną. Cirkas dažnai nėra vertinamas rimtai, nėra galvojama, kad yra kultūrinis forumas, bet cirko artistai turi tikrai labai ilgą ir garbingą tradiciją, praktiką. Cirkas yra ir buvo meno forma, kuri tikrai įtraukia daug atskirtų jaunų žmonių. Ir tai yra labai įdomus dalykas. Ir aš norėčiau, kad mes nepamirštumėme to, kad cirkas yra svarbus. Cirko formos, kurios gali būti labai įtraukiančios, pavyzdžiui, netgi neįgaliuosius įtraukiančios cirko formos, tai yra puikus būdas su, su, su, suvienyti žmonės. Ir Klaunai be sienų yra puikia knyga, tie klaunai e, eina į pabėgėlių stovyklas, dažniausiai tai yra pirmieji žmonės, kurie vyksta į konfliktinės zonas, dirba su tomis bendruomenėmis. Taigi nepamirškime tų kitų, mažiau gal meniškų meno formų. Ačiū, Čiuli. Bukner. Thank you very much. <clears throat> I have a short... Labai ačiū. Noriu šio to pasiteirauti. Gal toliau kalbėsiu vokiškai. Kultūrą galima rasti ne vien tik tais knygose ir dideliuose kultūrinėse centruose, bet ir kasdieninėme gyvenime. Man tai reiškia, kad ir e, elektroninė žiniasklaida, radijas, televizija taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį skleidžiant kultūrą. Taigi tikrai nesuprantu, kodėl Euronews ir kiti kanalai buvo parduoti. Ir e, didžiąją tų kanalų dalį įsigijo uh, Egipto verslininkas ir panašu, kad tų kanalų ir likusi dalis bus parduota. Kaip žinia, jeigu yra nutraukiamas kai kurių programų transliavimas, tai yra tam tikra kultūrinė katastrofa. Man atrodo, kad tai kenkia ir Europai, ir tam, kaip Europa perdoda savo kultūrą. Ačiū. Aš esu tikra, kad į šį klausimą pabaigoje atsakys kolega Brok. Dabar su komisija, su komisija dar galėsime pasigilinti į Euronews kanalo padėtį. Dabar kolega Peterle, prašom. Mėly kolegos, aš tikrai labai džiaugiuosi, kad Per pirmą užsienio reikalų komiteto posėdį šiais metais apie tai ir kalbame. Kalbame iš tikrųjų per labai svarbę sritį, kultūrą. E, šioje srityje yra didžiulis neišnaudotas potencialas. Kalbu iš savo patirties. Aš buvau nuvykęs ir į Nigeriją, Kiniją kartu, Keniją kartu su e, stebėtojų misija. Ir e, tikrai labai džiaugiausi tuo, kad mūsų pašnekovai tose šalise labai domėjasi e, e, Europos kultūra, kultūrinė tapatybė. Jie norėjo sužinoti, kokiu minkštųjų galių mes turime, kaip jomis naudojamis, naudojamės, kaip užtikriname tai tautų susitaikymą. Uh, Tikrai ES reikėtų skatinti ne tik, tarkim, bendrų filmų kūrimą, bet ir skatinti politinę kultūrą. Europos parlamente taip pat yra didžiulis potencialas. Būtų galima tikrai sustiprinti ryšius su mūsų e, partneriais, teikiant ir įvair, įvairią paramą e, jiems. Mes jau turime įvairių instrumentų, kuriais galėtumėm ir pasinaudoti. E, tų instrumentų dėka mes galėtumėm sustiprinti mūsų tarptautinio bendradarbiavimo kultūrinį aspektą. Kolega Vaikal. Vaigel. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad šiandien galime pakalbėti apie kultūrą. Kalbant apie šį posėdį, tai galbūt geriau, jeigu salėje būtų e, įjungtas e, šildymas. Manau, kad tai kultūrai irgi nepakenktų. Ir taip pat būtų labai gerai, jeigu e, diskusijos susilauktų ir didesnio susidomėjimo, kaip kad sakė kolega Peterlė, tai taip pat sušildytų atmosferą šioje salėje. Tiesą sakant, nedaug žinau apie tą komisijos komunikatą, bet man būtų labai įdomu paskaityti tą komunikatą, jį pasigilinti. Kai mes e, paprastai diskutuojame, turime ir kažkokiu tai dokumentu, o šiandien tokių dokumentų uh, E, trūksta. Kolegos jau sakė, kad kultūra apibrėžia Europos tapatybę ir formuoja ES veiksmus tarptautinėme kontekste. Mes turime užtikrinti, kad ne tik šviestumėm kitas šalis, bet svarbu, kad jiems, jiems nieko neprimestumėm, kad būtų keičiamasi vertybėmis. Ir beje galiu pasakyti, kad čia susidurėme ir tam tikromis kliūtimis, taip pat ir iš, or, iš, ir, ir iš organizacinės pusės. Uh, Kai kalbame apie kultūrą, tai labai svarbus ir subsidarumo principas. Tas subsidarumo principas irgi yra tam tikra kliūtis. Šiandien buvo paminėti gerai žinomi institutai, pavyzdžiui, Getas institutas ir kiti institutai. Jie veikia pačiose pažangiausiose ES valstybėse narėse. Bet noriu pasakyti ir dar kai ką. Ne visose valstybėse narėse organizacinė struktūra yra būtent tokia. Ir daugelis valstybių narių panašių institutų tiesiog neturi. Tai gal komisija galėtų imtis kokios nors iniciatyvos šioje srityje ir paskatintų apmąstymų procesą. Mes turime būti geriau organizuoti. Tik tokiu būdu galėtumėm užtikrinti, kad Europa būtų tinkamai atstovaujama kultūros prasme. Taip pat reikėtų vadovautis ir e, lygybės tarp valstybių narių principų. Taip pat ir tuo principu, kad valstybės narės turėtų būti atstovaujamos vienodai. Buvo sakyta, kad Europa yra tam tikra E, e, super jėga kultūrinė prasme, bet mes turime ir žinoti, kaip tą jėgą tinkamai panaudoti. E, praeitie tarp kultūrinis dialogas žlugdavo. Ir tai reiškia, kad mums reikia geriau suprasti kitas kultūras, netgi ir kitas religijas, kol kas dar taip toliai prieki nesame pasistumėję. Uh, Ir būtent dėl to dabar ir susidarėme su tokiamis labai drastiškomis ir pavojingomis pasiekmėmis. Dėkoju. Pasisakė paskutinis kolega, kuris norėjo dalyvauti diskusijoje. Dabar paprašysiu atsakyti į klausimus. Visų pirma, kreipiuosi į Diego Maranį, o paskui ir į kitus. Prašom. giving you a general perspective of a few of the points that have been raised. Um, Bendrai uh, galvojant apie daugelį paminėtų klausimų, reikia pasakyti, kad uh, um, komunikatas didžiąją dalį jų aptarė. Kultūros šaknys yra traktuojamos kaip kultūros politikos neatsiejamas elementas. Paprastai, kai mes kalbame apie Europos Sąjungą, Europą, e, tai tos kultūros problemos su užsienio politika neturi nieko bendro, tačiau egzistuoja galimybių e, kultūros politiką išplėsti už Europos teritorijos ribų ir į kai kuriuos e, reikalingus elementus yra atsižvelgima, ypač Balkanuose. Su Europos taryba mes tuo klausimu dirbame ir galvojame apie įvairius bendrus projektus su UNESCO, kad e, e, kartu e, apimtume tam tikras kultūros šaknis. Ir galbūt galėtų galima visiems bendrai siekti skatinti kalbų mokymosi, kultūros supratimo, nušvietimo ir panašiai. Kai kalbam apie kultūrą ir mokslą, e, turiu pabrėžti, kad e, komunikate yra skirta dėmesio mokslui. Be abejo, šią kryptimį per daug išsiplėtoti negalime, nes šis komunikatas išlieka skirtas tik kultūrai, tačiau nors čia apie kultūrą kalbame plačiaja prasme, negalime įtraukti absoliučiai visų elementų. Daug kas e, savo pasisakymuose uh, išsakė pasiūlymų. E, Pasiūlymas sukurti klaunų be sienos e, strategija man atrodė labai įkvepiantis. Be abejo, cirkas yra taip pat kultūrinė vertybė, kurią turime išsaugoti ir puoselėti. Šiame komunikate yra kalbama apie šią sritį taip pat. Dar kartą iš bendros perspektyvos norėčiau išsakyti minčių nes buvo pasakyta labai daug tokių galbūt nepatogių e, pastebėjimų. Leisiu komisijai apie tai pasakyti. E, šios komunikatas apima beveik visas kultūros e, kryp, šak, e, sritis. Čia yra tiesiog pristatomi kultūros politikos e, pagrindiniai elementai, pagrindinės gairės. Ir aš manau, kad jūsų komitetas su tuo sutinka. E, E, ar mes sutinkame su atmosfera, kuris susidarė šioje salėje? Turbūt kolega iš Slovenijos teisingai pastebėjo, visų pirma, čia yra šalta. Ir aš galiu sugrįžti prie kultūros temos. Taip, kultūra yra neišnaudota, neišnaudotas potencialas Afrikoje. Ir čia mes turim taip pat vadinti tarp tikrą vaidmenį. Dar kartą galiu pasituoti ponę Morgerinį, kaip ir anksčiau. Rodydami pavyzdį, pasitelkdami savo patirtį darbant su kitomis e, valstybėmis. Mes e, neturime jų mokyti, mes turime ieškoti bendravimo būdų. Ir manau, kad tokiu būdu mes e, galime pasiekti rezultatą, anksčiau jau tą esame padarę. Vadinamoji švelnioji gale ir pacifikacija yra tos temos, kurios turi būti plėtojamos, be abejo, politinė kultūra, uh, yra e, viena iš sričių, kurioje turėtumėm demonstruoti pavyzdį kitoms valstybėms. Dėl Euronews kanalo, ne mūsų tai yra sritis, manau, kad šioje salėje yra kompetitingesnių už mane žmonių šiuo klausimu, todėl aš dabar suteiksiu žodį komisijai, kad ji sunkesnėje klausimų dalį atsakytų. Thank you, Diego. Ponas iš Europos komisijos. Uh, Diego jau atsakė į daugelį minčių, bet aš noriu tik bendrai padėkoti Jums už Jūsų paramą. E, tarp Jūsų pasiūlymų buvo daug naudingų, du išskirčiau. E, susidomėjimo ES politinė kultūra skatinimas. Ši mintis mums atrodo labai naudinga ir šią srityje mes jau dirbame. Ir e, Europos viešosios politikos viena iš svarbiausių sričių yra skirta būtent tam. Šiame komunikate mes nenorime painioti politinės kultūros ir kultūros. Mes, kalbėdami apie kultūrą, pirmiausia, kalbame apie kultūrinius santykius. Jokios propagandos čia nenorime pritempti. ES propaganda jokių būdų neturi būti vykdoma per e, kultūrą. Mes, ES, užmesgame ryšius su valstybėmis narėmis, jų kultūros institucijomis bet e, nekalbam apie politinę kultūrą, mes kalbam apie Europos kultūros instancijų bendradarbiavimą. Be abejo, ES yra susijusi su viešaja diplomatija ir ji šioje srityje kuri veiklos priemonių ir. Yra gairių. Daugia kultūriniai institutai. Girdėjau dvi skirtingas nuomonės. Yra žmonių sakančių, kad tai yra dirbama puikiai ir mes turime skatinti tokius daugia kultūrinius institutus, e, plėtotis, kad jie atliktų daugiau Europos masto darbo, nesutelkdami dėmesio tik į Italiją, Ispaniją, Britaniją ir panašiai. Turėtume kalbėti apie darbą visos Europos mastu. Kitas dalykas, ne visos valstybės narės kol kas tokias institucijas turi. Uh, ne visos valstybės narės turi nepriklausomus kultūros institutus, kurie turėtų savus išteklius ir panašiai. Taigi, koks čia būtų sprendimas? Mes galėtumėm pateikti sprendimą e, per aktyvesnį darbą su e, organizacijomis globėjomis, e, kurios leistų sukurti bendrą Europos masto politiką. Aš bijau, kad tam gali prireikti nemažai laiko, todėl e, nusprendėme pradėti jau dabar. Manom, kad e, kol kas vykdomas tik eksperimentas ir tikimės, kad tai atneš naudos, nes mes galėsime kartu suprasti, kaip suderinti e, skirtingų valstybių narių institucijas ir gebėjimus ir potencialą. Tačiau nacionalinės organizacijos turėtų e, būti naudingos ir turėtų būti panaudotos. Kiti dalykai Diego jau e, daug atsakė. Mokslas ir diplomatija. Tai yra nepaprastai svarbu. E, tokiu būdu visos pasaulio valstybės gali dalyvauti įvairiose moksliniuose projektuose. E, tai yra neatsiejama tarp kultūrinio dialogo dalis. Erasmus Mundus tam yra skirta. Moksliniai tikslai yra iškelti, bet egzistuoja ir antrinis tikslas - tarp kultūrinis dialogas. Tai yra mokslo diplomatijos neatsiejama dalis ir apie tai komunikate yra kalbame. Ne tiek čia mes akcentuojame apie tarptautinį bendradarbiavimą, kovojant su vėžiu, pavyzdžiui, ar ieškant kitų mokslinių pasiekimų, bet kalbame apie tarptautinio bendradarbiavimo, įskaitant ir mokslo srityje, galimybės. Ir aš e, manau, kad čia galėtumėm rasti gerų pavyzdžių. Dėl Euronews televizijos. E, Bijau, kad aš neturiu jokios e, iš ansinės informacijos apie tai ir aš negaliu Jums nieko pasakyti. Turbūt su Connect generaliniu direktoratu turėsit susisiekti. Laiko liko labai nedaug, ar dar e, kas norėtų kalbėti? Ne, atrodo, labai ačiū už jūsų pateiktus atsakymus. Įsivaizduoju, kad e, pranešėjai norės šitą pasakyti apibendrinami, taigi. Čiparė. Netrukus e, kolega Brok pateiks baigiamasias e, išvadas, bet prieš tai ir aš dar šitą norėčiau pridurti, nes esame dviese kaip pranešėjai. Mes kaip pranešėjai tikrai užsirašėme visas jūsų pastabas, galbūt dabar visas tas pastabas ir negalime sureaguoti. Europos komisija taip pat viską užsirašė. Man tikrai labai svarbu tai, ką Jūs pasakėte apie tarpkultūrinį dialogą. Tai tikrai turėtų būti viena iš kultūrinio bendradarbiavimo ašių, kurias reikėtų sustiprinti. Kai kuriuose šalise nėra tinkamo jėgų santykio. Ir dėl to ES trečiosiose šalise per savo kontaktų centrus uh, galėtų padėti trečiosiam šalims ir užtikrinti geresnį bendradarbiavimą. Taip pat stiprinant ir tų šalių institucijas. Dar vienas svarbus dalykas, kurį ne vienas iš jūsų minėjote, Jūs sakėte, kad reikia vertinti kultūrinę įvairovę, bet taip pat reikia skatinti ir bendras e, vertybės bei tarp kultūrinį dialogą. Na ir baigtama noriu pasakyti, kad, kad jau nuo dabar mūsų komitetai galėtų nubriežti E, gairias dėl kultūrinio, kultūrinio paveldo. Manau, kad čia srityje taip pat reikia koordinuotų veiksmų. Tuos veiksmus reikia užpildyti ir turiniu. Šiais metais Erasmus programa švenčia savo 30 jubiliejų. Na ir kai sakau Erasmus programą, tai turiu omeny ne vien tik tais atskiras stipendijas, bet ir programą komenijų, komenijus, bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis kultūrinėje srityje. Taip pat svarbu nepamiršti ir įvairių partneryščių kurios kultūrinės srityje, kultūros srityje yra vykdomos su trečiosiomis šalimis. Taigi svarbu su Europos komisija e, apibriežti, kokie yra mūsų strateginiai prioritetai bendraujant su trečiosiomis šalimis. Ir aišku, svarbu užtikrinti, kad visas procesas būtų tinkamai valdoma, valdomas tikrai nenorėtumėm, kad toks procesas būtų neproduktyvus ar net neštų rezultatų. Tiek iš mano pusės dabar perduodu žodį pirmininkui Brok. Labai ačiū, mėla kolegė. Jeigu jūs turite kokiu nors konkrečių um, e, pasiūlymų, tai juos mums iš anksto ar pateikite. Mes daug diskutuojame, bet kartais tikrai pritrūksta konkrečių pasiūlymų, kuriais būtų galima pasinaudoti. Būtų labai gerai, jeigu dar prieš pateikiant pirmą pranešimo projektą mes galėtumėm tais pasiūlymais pasinaudoti. Viskas taip, tuomet būtų paprasčiau ir skaidriau. Uh, jei neklistu, komitete pranešimas turėtų būti pristatytas kovo 22 dieną. Mes ir toliau bendradarbiausime su kultūros ir švietimo komitetu. Na, o mūsų tikslas yra užtikrinti, kad balsavimas įvyktų gegužės 30 dieną ir kad dar iki vasaros atostogų šį pranešimą būtų galima patvirtinti ir per plenarinį posėdį. Tai toks mūsų tikslas. Būtų gerai, jeigu Liepos mėnesį pranešimą būtų galima patvirtinti jau plenarinėje sesijoje. Aš tikrai dėkoju kolegijai Kosta už tai, kad jį ėmėsi tiek daug iniciatyvų šio, šiuo klausimu. Prisipažinsiu, kad e, ji ėmėsi daugiau iniciatyvų negu kad aš. Na, bet tikrai tikiuosi, kad bendradarbiaudami su visais jumis mes galėsime parengti.